Bene, allora possiamo cominciare. Galime pradėti posėdį. Skelbiu komiteto posėdį pradėtų. darbo tvarkė yra jums išdalinta. Jeigu niekas neprieštarauja, tuomet laikome darbo tvarkę patvirtintą ir galime perėti prie pirmininkės pranešimų. Turiu pranešti apie koordinatorių posėdį priimtą sprendimą. Jis buvo priimtas kartu dalyvaujant man ir sekretariato atstovams. Buvo nuspręsta surenkti neeilinį posėdį, bet kadangi neradome laiko įprastu metu, surenkti to posėdžio. Tuomet 4 spalio nuo pusės 11 iki pusės 2. Surenksime tą posėdį Briuselėje, jame dalyvaus komisijos narys Atingeris ir pristatys e, brandalinio galinio atsparumo bandymų rezultatus. Savame suprantama, kad šis posėdis e, yra viešas Kaip minėjau, ketvirtadienį, spalio ketvirtą dieną nuo 10.30 iki 12.30 neeilinis koordinatorių posėdis mūsų komiteto, atviras visiems komiteto nariams. Dar keli žodžiai dėl darbo atvarkės. Balsavimai dėl Enisa pranešimą pranešės Čičisteris yra nukeliami į kitą posėdį. Kitas darbo turkis punktas vėl susijęs su pono Čičisteriu. Čičisteris informuos apie įtrį delegacijos e, viešnagę Enisa Usnėje Heraklionė that... Ačiū, ponė pirmininkė. Pranešimas, kurį paneškė delegacija, delegacijos, kuri, kurią sudarė du kolegos ir aš, mes vykome į Heraklioną apsilankyti Enisoje Liepos mėnesį. Didelė didelę laiko dalį užėmė kelionė pirmin ir atgal, tačiau ten būdami mes aptarėme nemažai dalykų. Iš esmės agentūra papasakoja apie savo darbą. Aš manau, kad verta paminėti, kad diskusijose apie naujus įgaliojimus, apie kompetencijas ir susijusius klausimus galima nepastebėti to gero darbo, kurį atlieka agentūra. Taigi jie mums priminė apie tai, ką jie dirba. Ir jeigu kalbėtume šiek tiek detaliau, tai jie stengiasi identifikuoti kibernetinės saugos prasme kylančias grėsmės gerinant e, Europos sugebėjimus pasipriešinti kibernetiniams išpoliams, prisidėti, e, prisidėti komandoms, kurios e, užsijima kritinėmis situacijomis kompiuterijoje, taip pat darbas su vyriausybėmis ir jie taip pat teikia paramą komisijai ir kitoms institucijoms. Tokia buvo viena mūsų e, lankymosi dalis, po to išklausome apie tai, kas vadina viešoji veikla, viešai reikla, bet visa tai buvo susiję iš esmės su e, agentūros e, organizacinės struktūros dalykais, vieta, jų darbo vieta, logistinėmis problemomis, transporto problemomis darbuotojų įdarbinimo ir išlaikymo klausimai. Daug buvo kalbama apie įgaliojimų procesą. Ir tai yra diskusija, kuri vyksta su pirmininkaujančio Kipro atstovais ir komisija, stengiantis užtikrinti naujus įgaliojimus, bet tų trumpalaikių įgaliojimų, dėl kurių buvo balsuota praėjusiais metais. Taigi toliau. Detaliai nekalbėsiu, kolegos gali užduoti klausimų, bet toliau mes e, surengėme ilgą susitikimą su agentūros darbuotojais, kad jie turėtų galimybę užduoti mums klausimų. Iš tiesų, jie pateikė gana ilgą klausimų sąrašą dar prieš susitikimą. Mes pabandėme juos atsakyti. Ypač dėkoju savo dviem kolegoms, kurie dalyvavo šioje diskusijoje. Vis pagrindinis rūpestis buvo klausimas dėl agentūros ateities, jos darbo vietos nes darbuotojai puikiai supranta, kaip ir aš, kad pagal mūsų atnaujintus jų įgaliojimus, kurie baigėsi 13 metų rugsėjo mėnesį, tai daro didelį įtaką visų visiems dėl to, kad būtų starta dėl naujų įgaliojimų. Taigi mes pasistengėme atsakyti jų klausimus Aišku, negalėjome to padaryti, negalėjome atsakyti visus klausimus, nes šiuo metu dar vyksta dėrybos su pirmininkaujančia valstybe, remiantis e, komiteto darbų jau atliktų. Na ir norėčiau dar papasakoti apie tai, kas netiesiogiai susijęs su vizitu, bet su pačiu klausimu apie sustikimą su pirmiausios valstybės atstovais praėjusią savaitę ir mes aptarėme kaip reikėtų elgtis toliau. Mes aptarėme ir nubrėžėme pagrindinį grafiką neformaliam trialogui. Pirminkant valstybė išdėstė kai kuriuos klausimus, na, iš esmės tai tie patys klausimai, dėl kurių taryba turi įvairių nuomonių. Tai aišku yra žmogiška, ir, bet e, pirminkaujantis Kipras stengiasi parengti darbo grupiai įgaliojimus ir tuomet turėsime pagrindą tęsti diskusijas su pirminkaujančia valstybe. Įvyko šešėlinių pranešėjų susitikimas praėjus ketvirtadienį, mes sutarėme pasistengti padirbėti ir pasiekti sustarimą šiais klausimais. Remdamės nu, pranešimu šią temą, kuris jau yra patvirtintas. Man atrodo, kad e, čia būtų pakankamai pradinės informacijos. Na ir mielai atsakysiu į kolegų klausimus, jeigu tokių būtų. Ačiū. Grazie, kolega Čičester. Sono... Ačiū ponui Čičesteriui. Ar kas nors norėtų ką nors pasakyti šią temą? Atrodo, kad ne, niekas neprašo žodžio. Tuomet periname prie kito dabar tokias punkto. Dar kartą dėkame ponui Čišeseriui už suteiktą informaciją. Noriu padėkoti ir kitiems šešėlėms pranešėjams, kurių šiandien nėra. Ir toliau pagal darbo tvarkį yra pono Belet pranešimas dėl jūroje vykdomos naftos ir dujų paieškos, žvalgymo ir gavybos saugos. Pone Belet, žodis jums. Much, uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Pasistengsiu kalbėti glaustai ir aiškiai, kad liktų kiek įmanoma daugiau laiko klausimams, nes ketvirtą valandą numatytas balsavimas. Taigi visų pirma noriu padėkoti visiems kolegams už pakeitimus, daugybę pakeitimų. E, ten bebūtų vis tiek už juos dėkoju. Kaip žinote, tuo tarpu Jūri ir Envi komitetuose dirbantis kolegos jau balsavo dėl nuomonių šiam pranešimui šiuo klausimu mes kompetencijomis dalyjomis su kitais komitetais, kai kuriais aspektais mums, o kitais aspektais tiems dviems komitetams sutiktos išskirtinės galios nagrinėti kai kuriuos klausimus. Noriu vis pirma pasakyti, kad Envi komitetas pritarė pakeitimui, kad, kad šis reglamento pasiūlymas taptų direktyvos pasiūlymu ir manau, kad mūsų komitetas komitete galim, galime tik, jog mūsų komiteto didelė dauguma palaiko tokią galimybę. Jūri komitetas taip pat e, pasiūlė pratesti atsakomybės pagal aplinkosaugos direktyvą, pagal aplinkosaugos aspektus e, pratesimą tokios direktyvos. O dabar, pirmininkė, norėčiau pristatyti svarbiausius aspektus, kurie buvo uh, diskutuoti ir svarstyti pastarosiomis savaitėmis. Visų pirma, finansinis saugumas, ypač finansiniai ir techniniai operatorių pajėgumai. Kalbant apie jūroje veikiančias naftos grėžimo įrenginius. Daugelis teikiančių pakeitimų siūlo e, įveš, įvesti didesnius reikalavimus, sustiprinti tuos gebėjimus, ypač tuo atveju, jeigu padaroma finansinė ir kitokia žala. Daug pakeitimų kalba apie. E, sudėtingos būklės aplink, aplinkos saugos regionus, Arkties regioną, kitus Europos regionus. Pirmininkė, Kompromisų pasiūlymai yra rengiami ir šešėlinių pranešėjų susitikimas pirmas yra kitą trečiadienį, todėl tęsėme darbą ir taip pat esame pasiruošę priimti papildomus jūsų pasiūlymus. Kitas svarbus aspektas, daug komentuotas, tai darbuotojų dalyvavimas. Sulaukėme daug pasiūlymų iš profsąjungų veikiančių šioje srityje. Taip pat sulaukėme ir pasipiktinimo e, pareiškimų tuo, kad jų atstovai nebuvo pakviesti į komisijos surinktus e, susitikimus ir aš pasiūliau pakeitimus dėl darbuotojų gal, dalyvavimo galimybės. Nemažai kolegų teikė pasiūlymų šią temą. E, Nemanau, kad jie, juos galima būtų laikyti prieštaringais, bet esu pasirengęs išklausyti jūsų pastebėjimų, taip pat ir dėl trišalių konsultacijų. Trečias dalykas - EMSA vaidmuo. Jūrų agentūros vaidmuo. Dėl šios agentūros vaidmens egzistuoja skirtingos nuomonės. Arba Taip pat kalbama apie naujos agentūros atsiradimą, kuri būtų paremta, remtusi dabar veikiančią jūro agentūrą. Išplė, išplėtus jūro agentūros mandatą, kaip daugelis kolegų tikriausiai žino, transporto, ypač transporto komiteto nariai žino, kad parlamentas balsavo už tai, kad jiems būtų sutiktas naujas mandatas. Ir mes privalome į tai atsižvelgti, ypač vertinant tai, kokį vaidmenį jūro agentūra galėtų suvaidinti sudarius krizinėms situacijoms, sprendžiant tas krizinės situacijas. Jūri ir endinariai siūlo numatyti agentūrai e, užduoti vykdyti inspekcijas, taip pat prižiūrėti nacionalinės agentūras ir tikrinti ten numatytus susitarimus. Tai E, ženkliai išplėstų šios agentūros vaidmenį ir užduotis. Nesakau, kad tam nepritarėme, bet reikia tai pasvarstyti ir labiau pasigilinti į šį klausimą. Svarbiausia, surasti, rasti, kaip suderinti e, gana ambicingą emsai numatomą vaidmenį dėl. E, naftos ir dujų žvalgybų platformų veikiančių jūroje ir kitų jai numatomų užduočių. Nes kitaip mes sukursime tik tai dokumente egzistuojantį milžiną, kuris praktiškai nefunkcionuos. Todėl reikalingos tolesnės diskusijos dėl agentūros vaidmens. Dar vienas svarbus dalykas e, - tikrinimo aspektas. Trečiai šaliai numatoma patikrinimo galimybė yra, tai yra numatoma, kad jau kalbame apie didelę naftos gavybos įmonę, kad veiktų atskiras nepriklausomas e, neutralus padalinys, kuris užtikrintų tą ne, neutralios patikros galimybę. Kai kurie e, pateikę komentarus mano, kad e, antros šalies vykdomas patikrinimas galėtų būti tas reikalingas neutralus ir e, bešališkas patikrinimas. Nebūtina numatyti dar trečios šalies vykdomo patikrinimo. Taip pat norėčiau priminti Jums, kad taryboje komisijai pritarus tre... taryba neišbraukė siūlymus dėl, ne, dėl privalomo trečios šalies atliekamo nepriklausomo patikrinimo. Svarbiausia, kad patikrinimą atliekanti struktūra veiktų nepriklausomai ir bešališkai, nesvarbu, ar tai būtų antros ar trečios šalies vykdomas patikrinimas. Toliau. E, pasauliniu mastu vykdomoms operacijoms keliami standartai, tai yra operacijos už es ribų. 18, 18 straipsnių šeštoje dalyje komisijos pasiūlymo daugelis kolegų vertindami šį straipsnį skirtingose komitetuose e, pritarė e, siūlymams Europos, Europoje veikiančiams įmonėms e, ir siūlo įvesti vieningus pasaulinius standartus. Tai nėra paprastas klausimas, nes keli, kai kurie kolegos ir ITRE komitete nori įpareigoti Europos naftos ir dujų gavybos įmonės veikiančias jūroje, taikyti tuos pačius standartus ES, kurie galioja už ES ribų neaišku, ar mes esame įgalioti numatyti tokius, e, tokias privalomas už, užduotis. Nes naftos ir dujų e, gavybos pramonės atstovai nebūtinai šimtų procentų palaiko tokius siūlymus. Galiausiai, pirmininkė, norėčiau paminėti apibrieštis. Kalbame apie pasiūlymą e, priimti reglamentą kol kas. Ir daugybė čia esančių apibrieščių yra labai svarbios. Ten kalbama apie, apie tai, kas yra operatorius. Ir čia norėčiau užsakyti vieną pastebėjimą. Kalbant apie tai, kas e, turėtų būti laikoma didelę avariją, dideliu atsitikimu netoli Aberdino krantų. Kaip žinome, įvyko neseniai avarija. El, Elgin atvejis, pagal dabar galiojantį apibrėžimą, tai nebūtų stambaus masto avarija, bet dar reikia tą atvejį ištirti. Ataskaitos yra rengiamos Bet manau, kad mes turime tuo tarpu įsigilinti į stambių avarijų apibrėžimą. Turiu daugybę kitų pastebėjimų, ponė pirmininkė, dėl to, kas yra galiota institucija, apie Arkties regioną. Praėjusią savaitę spaudoje pasirodė pranešimų po balsavimą Andi komitete Jūs tikriausiai žinote, kad aplinkosaugos komitetas pasisakė už tai, kad būtų paskelbtas moratoriumas e, jūroje galim, dėl galimybės e, Arkties regione e, jūroje veikti tokioms gavybės, gavybos įmonėms. Aplinkosaugos komitetui e, suteiktos kompetencijos šioje srityje ir aš norėčiau perskaityti jų pasirinktą formuluotę. E, Taigi, skaitau, jeigu galima užtikrinti tinkamą atsaką Arktės regione galimos avarijos atveju, tik tuo atveju galima suteikti leidimą užsimti dujų ir naftos žvalgybą jūroje. Taigi, tai yra nuosaikesnis kompromisinis pasiūlymas. Jei neklystų, įtre komitetas taip pat teikia vieną pakeitimą, kuriuo siūloma paskelbti moratoriumą bet kokiai e, su nafta, naftos ir dujų žvalgyba susijusiai veiklai Arktis regione, bet tai dar reiktų apsvarstyti. Taigi savo pirminius pastebėjimus tuo ir baigsiu. Ir esu pasirengęs išklausyti jūsų pasiūlymų ir minčių. Ačiū. Grazie al collega Belletta. Allora ha chiesto la parola. Ačiū kolegai Beletui. Pane Ulfskok norėtų paklausti. Ačiū. Pirmininkė, ponas Skinneris apgailestauja, kad negali dalyvauti posėdėje. Aš jį pavaduoju ir pristatysiu kolegoms jo. Uh, poziciją, kadangi šešėlinis pranešėjas dėl pono Beleto pranešimo, ponas Kineris pabrėžia, kad su, tiek su pranešėju, tiek su kitais šešėliniais pranešėjais Fiona Hall iš Alde ir Vicky Fort iš ECR bendrabiavimas vyko labai konstruktyviai, kadangi Jungtinė karalystė e, bei Norvegija labai domisi šiuo pranešimu. Vis dėlto buvo stengiamasi atsižvelgti į visų valstybių narių interesus, tiek turinčių e, pakrantinius vandenis, e, tiek ir sribojančius su Arkties vandeninu. E, Šešėlė pranešėjai džiaugiasi, kad buvo susitarta dėl to, kokią teisinio dokumento formą pasirinkti, reglamento ar direktyvos. Ponas Skinneris teigia, kad beveik visiems priimtinas pranešėjo parengtas tekstas ir kad veikiausiai bus patvirtinta viso apimanti direktyva, o ne reglamentas, kaip iš pradžių siūlė komisija, dėl to nereikės teikti tiek daug pakeitimų pasiūlymų. Socialistų demokratų frakcijai labai Svarbu, kad būtų darbuotojai įtraukiami e, vykstančius procesus, taip pat ir šioje srityje, o tai reiškia, mes pateikėme atitinkamus pakeitimus dėl rink, renkamųjų saugos atstovų įtraukties. Vicky Ford pateikė nemažai pakeitimų, kai kuriems iš jų negalime Tiksliau, kai kuriems galime pritarti, kitus dar turėsime apsvarstyti išsameu, rengiantis balsavimui komitete. Panas Kineris teigia, kad įtre komitetui labai svarbu pasiūsti aišku signalą prieš prasidant dėryboms su taryba, taip pat reikia atsižvelgti į jūrę ir envi komitetų pozicijos kurios, kurie jau balsavo dėl šio pranešimo. Ponas Kineris ir toliau susitikinė su kolegomis, svarstydamas šį pranešimą, taip pat su kitais pareigūnais, Norvegijos naftos ministerijos sekretoriumi susitinka rytoj. Ir Mas Kineris laukia šešėlinių pranešėjų sustikimo, kuris numatomas trečiadienį ir jame bus galima aptarti dar neišspręstus likusius klausimus. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponai Žado, suteiksiu žodį dabar. Ačiū ponai pirmininkė. Kalbėsiu Mišel Rivazy vardu. Yra šešėlinė pranešėja šio klausimo. Ir atsiprašau pranešėjo, aš tai iš anksto, kad negalėsiu išklausyti jo atsakymų, tačiau mūsų padėjai tą padarys dėl klausimo, ar direktyvą ar reglamentą turėtume tvirtinti. Mums dėl jų priežasčių labiau priimtinas reglamentas, tos priežastys yra pakankamai paprastas Pagrindinė priežastis yra ta, kad valstybės narės šiuo metu nevykdo konkrečios e, jūrų saugos politikos, todėl reglamentas palengvintų galimybę valstybėms narėms vienodai taikyti tas pačias e, taisyklės, reikalavimus ir taip išvengtume didelių e, skirtumų, nes direktyva nebūtinai visų valstybių narių būtų vienodai perkeliama į savo teisės aktus, todėl pritarėme komisijos pasiūlymui ir pritarėme teisės reikalų komiteto išreikštai pozicijai dėl finansinės atsakomybės. Tiek Envi, tiek Jūri komitetai mūsų nuomonė dėl finansinės atskaitomybės ir dėl e, kriminalių sankcijų taikymo pateikė priimtiną nuomonę, taip pat dėl civilinės e, atsakomybės, dėl atsakomybės prieš e, aplinką arba aplinkos atžvilgių, todėl įmonės privalo pateikti atitinkamas finansinės garantijas, e, kurios būtų naudojamos žalai atlyginti nelaimės atveju. Aš suprantu pranešėjo norą šiek tiek santūriau interpretuoti Envi komiteto pateiktą nuomonę dėl e, naftos žvalgybos ir gavybos e, Arkties regione. Tačiau mūsų nuomonė, kai kurių valstybių narių pozicija taip pat turi būti atspindima mūsų komitete primamuose sprendimuose ir ta pozicija susijusi su didelio masto grėsmėmis aplinkai ir mes negalime svarstyti vien tik tai ekonominių naftos žvalgybos ir gavybos arkties regione aspektų dėl jūrų saugumo, bet ir valstybių narių atžvilgių reikia suvokti, kad e, būtina užsitikrinti atitinkamus techninius gebėjimus, mokslininkų pagalbas, siekiant vertinti ir koordinuoti veiksmus. Taip pat e, reikia užsitikrinti atitinkamus koordinavimo priežiūros pagalbos teikimo, teikimo gebėjimus nelaimių, potencialių nelaimių atveju, nors aišku norime jų išvengti. Mes laikomės e, konstruktyvaus požiūrio pranešėjo pasiūlymų atžvilgių, tačiau e, ne, neslėpime, kad dėl e, kai kurių aspektų ir punktų mūsų pozicija skiriasi nuo pranešėjo pozicijos. Ačiū žodis, poniai Ford. Um... Labai ačiū kaip kolegos žino, aš raginu, kad čia būtų direktyva, o ne reglamentas, jau daug kartų tai sakiau. kad saugumo standartai būtų aukštesni ir dėl kitų priežasčių, kad būtų daugiau teisinio akštumo. Aš patikiau daug pakeitimų, stengdamas kuo aiškiau viską išdėstyti, kad kas už ką atsakingas, kad būtų daugiau teisinio aiškumo. Negi pateikusi pakeitimus, turėjau dar pasiūlymų dėl tų pakeitimų pakeitimų. Taigi, man atrodo, dar reikia mm, toli pavėti, dar šis teisės aktas labai svarbus. Mano valstybės, na, valstybėlistėje narė turi daugiausia grėžinių e, jūros, tačiau ir kitos valstybės narės tuo tuo rūpinasi. Turime daug nuveikti dėl Arkties regiono. Tai yra e, jautris rytis ir formuluotės bus jautrios. Apskritai svarbiau matyti, kas vyksta Europos vandenise, tačiau reikia pasiūsti stiprų signalą, kad kur įmanoma mes norėtume, kad Europa per tarybą, per valstybės narės reikalautų, kad būtų ir Arkties regione taikomi kaip, kaip galima aukštesni aplinkosauginiai standartai. Dėl EMSOS. Pranešėjo 264 pakeitimas yra geras pagrindas, daugelis ragina EMSA užsimti daug kuo. Neaišku, kad ji galėtų tą padaryti ar norėtų tai daryti, bet galbūt pokalbis su jų komanda formaliai per komitetą ar atskirai kaip nors būtų naudingas. Nenorime, kad EMSA turėtų tokių vaidmenų, kur jie neturėtų kompetencijos ir tai sukeltų dar daugiau teisinio neaiškumo. Tačiau, kad jie padėtų dalyti informaciją, tai yra gerai ir turime panaudoti e, jūrų institucijų forumą informacijos sklaidai. iš principo operatoriai turėtų laikytis visų saugumo standartų bet kur pasaulyje. Man jau nusibodo, kad jo operatoriai, kai operatoriai ateina ir sako, kad jie visada tai daro, nors duomenų yra, kad jie to nedaro. Turime užtikrinti, kad kažkokiu būdu paskatintume juos taikyti, kiek galima, aukštesnius standartus, tačiau neturime teisinių galių priversti juos tai daryti. Ir nenorime, kad Europos e, bendrovėms užkirsti kelią veikti kitur. Todėl antitarniniai formai yra svarbus šią prasme. Dėl teisinio iškumo kalbėjau, galbūt galėtume panaudoti parlamento poveikio vertinimo skyrių dėl kai kurių klausimų. Yra daug klaustukų dėl pačios komisijos poveikio vertinimo tarnybų. Taigi, galbūt kai kurie pakeitimai kitų komitetų pateikti galėtų būti panaudoti čia, kad mūsų pačių poveikio vertinimo departamentas galėtų atlikti tam tikrą vaidmenį. ir teisės reikalų komitetas galbūt išeina už savo kompetencijos ribų dėl e, finansinių įsipareigojimų, galbūt e, kai kurie dalykai negali būti draudžiami. Taigi komitetas norėtų, kad būtų taikomi galima aukštesni standartai, norėtume, kad teisės aktas būtų aiškus, užtikrintų teisinį iškumą ir būtų pakankamai nesunku valstybėms, kurios turi aukštus standartus jų laikytis, tačiau turėtume pakelti ir visų standartus, nes naftos ir dujų gavyba plėtojama ir kitose jūrose Europos vandenyse. Ačiū. Grazie, la parola ad Andres Parea. Ačiū. pana Andres Bare. Ačiū, ponė pirminkė. Norėčiau paminėti keletą dalykų. Žvelgiant į techninę, techninį ir finansinį operatorių situaciją, e, matome, kad trūksta atskaitomybės tam tikros e, srityse. Jeigu kažkas imasi žvalgybos veiklą, turi būti aišku, kad e, ta veikla būtų na, apsimokėtų. Plantas desalinizadoras para consumo humano, por lo tanto. Taip pat e, visi šie veiksmai turės atinkamą poveikį, to reikia nepamiršti. Didelio masto nelaimių apibrėžimas yra labai svarbus aspektas. Ir Šis apibrėžimas svarbus ne tik mano šaliai, kur tokia nelaimė pasitaikė, kurios padariniai dar nėra e, sutvarkyti. Todėl noriu atkreipti dėmesį į atitinkamą straipsnį. Reikia numatyti atitinkamas saugumo garantijas ir priemonės. Po... Pana Sena. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį iš tikrųjų dalyką. Šiame pranešime pasiekta pažangos, tačiau e, mes norime e, pas, pareikalauti, kad būtų taikomos padidintos saugumo normos, nors ne, nėra sutarimo šiame komitete dėl to ir noriu pasakyti, kad naftos ir, ir dujų žvalgybos įmonės pri, priklausomos nuo išteklių ir jeigu jos nesugebės užtikrinti reikalingų finansinių įsipareigojimų, tai svarbu užbėgant e, galimoms nelaimėms ir e, sudėtingoms finansėms už akių pareikalauti kai kurių e, nuostatų dėl koncesijų sutarčių. No, io non ho più nessuno iscritto a parlare e quindi... Do... Pirmininkė, daugiau norinčių pasisakyti mano sąraše nėra, todėl kreipiuosi dabar į komisiją. Ponas Panek, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Labą dieną visiems. Noriu padėkoti pranešėjui ir visiems nariams, kurie prisidėjo rengiant visus šiuos pakeitimus. Keletas žodžių apie temas, klausimus, kuriuos iškėlė pranešėjas ir kiti kalbėjo parlamento nariai, bei keletą temų, kurios nebuvo labai smarkiai diskutuotos šiandien, bet apie kurias kalbama pakeitimuose. Trečios, šalios, trečios šalies atliekamas patikrinimas, kaip pranešėjas ir sakė, mums svarbiausia, kad būtų įtvirtinta nepriklausomos patikrinimą atliekančios institucijos savoką, apie tai kalbėta tarybos energetikos darbo grupėje. Ir mes manome, kad, kad gali tą patikrinimą atlikti antroji šalis, tačiau svarbu, kad tas patikrinimas būtų bešališkas ir nepriklausomas. Nes šis teisės aktas turėtų išvardinti tikslus, o ne konkrečiai nurodyti, ką e, konkrečiai įmonės turėtų daryti, bet tik tai kokių tikslų turėtų siekti, todėl jos privalo nu, užtikrinti, kad patikros procesas būtų kiek įmanoma labiau nepriklausomas ir bešališkas, nes tai aktualu joms pačioms, jų pačių saugumui. Taip pat jei e, patikros rezultatai nebus oficialiai patvirtinti, tai jie neturės e, tinkamo, tinkamo leidimo dirbti. Dėl darbuotojų dalyvavimo mes, žinoma, palaikome visų suinteresuotų šalių dalyvavimą, ypač kai kalbama apie e, išteklių žvalgybos e, įrenginius kalbame apie darbuotojus dirbančius e, platform, tose platformose. E, yra teisės aktų, kurie numato darbuotojų dalyvavimas, užtikrinant tokių įrenginių saugumo klausimus. Kalbu apie 92.91 direktyvą. Galbūt yra spra, dar spragų, kurias ir bandėme uh, Um, užpildyti, uh, pavyzdžiui, numatant darbuotojų dalyvavimą, kuomet rengiamos ataskaitos arba svarbiausias galimas grėsmės. Tai galėtų būti kaip sprendimas ir galimybė eiti priekin, bet turime mm, pasistengti nepažeisti dabar galiojančių teisės aktų dėl Arkties. Mes suprantame Arkties regiono problemiškumą ir tai, kad būtina e, rengti ypač subalansuotas nuostatas skirtas tam regionui. Tačiau atsižvelgiant į dabar rengiamo teisės akto dvasę, tai iš esmės numatoma, e, numatomas pagrindas veiklai bet kokiomis aplinkybėmis. E, numatoma prievalė įmonėms, operatoriams išnagrinėti visas galimas kliūtis ir problemas ir įtikinti e, e prižiūrinčią instituciją, kad tas sąrašas yra baigtinis ir taip pat pare, pasirenkti visoms, visiems galimiems rizikos veiksniams, imtis priemonių. Tai reikštų, kad daugeliu įmonių reiktų pakeisti mąstymą, tačiau uh, tai užtikrintų, kad įmonėms galimybė veikti labai sudėtingomis, labai atšiauriomis sąlygomis. Arkties e, regionas ir yra viena iš tokių vietų. Apibrieštis. noriu pakomentuoti štai, kad tai, kas įvyko nesiniai Šiaurės jūroje, nepriskirtina tokiems, tokiams avarijams. Pagal mūsų apibrėžimą, tokia stambaus masto avarija re, yra avarija, kuri kurios metu padaroma didelė e, fizinė, materialinė žala arba kurios metu išteka didelis kiekis medžiagų į atvirą jūrą. Uh, mes nagrinėjame apibrieštis, bet Elgino atveju tai, tai netaikoma. Manau, kad tolesnis apibrieščių tobulinimas būtų naudingas visiems. Mes nuolatos sustinkame su valstybių ir taip pat šio pramonės sektoriaus atstovais ir tobuliname e, šios terminus. Dar vienas dalykas susijęs su apibrieštimis, kuris nebuvo iškeltas šiandienos diskusijose, bet apie kurį kalbama pakeitimuose. Kompetitingos institucijos savoka. Kas yra kompetitinga institucija ir kokius reikalavimus jai numatome. Čia norėčiau pabrėžti, kad tokios institucijos e, savoka tampa aktuali, ypač jei bus bendrai primtas sprendimas renkti direktyvą, nes pagal direktyvą daug galių suteikiama valstybėms narėms ir tos kompetentingos institucijos privalės užtikrinti, kad teisės aktas būtų įgyvendintas. Tuomet reikės labai aiškaus taisyklių rinkinio tokioms institucijoms, kad būtų užkirstas kelias galimam interesų konfliktui, kad būtų užtikrintas reikalingas pasirengimo lygmuo. Tai tiek dar kalbant apie direktyvos ar reglamento pasirinkimą. Pone Rivasė apie tai kalbėjo. Mes pasirinkome reglamentą visų pirma dėl to, kad manėme, jog pagal reglamentą bus parengtos taisyklių savadas, kurio pagrindu institucijos galės jas toliau plėtoti ir dirbti. Uh, Todėl alternatyviuose direktyvos pasiūlymuose reiktų ypač e, pasirūpinti, kad nebūtų, e, neatsirastų spragų, ypač dabar dar neegzistuojančioms e, juridinėms, neegzistuojančiams juridinėms vienetams veikti. Taip pat reglamentas, reglamento nuostatos tiesiogiai taikomos pramoniai pramonės sektorius direktyvos ne. Ir vėlgi turime pasiaiškinti, kaip tą klausimą galime išspręsti, nes, nes šis teisės aktas skiriamas konkrečiam pramonės sektoriui, konkrečiai veiklai. Galiausiai Dar vienas klausimas, kuris nebuvo aptartas šiandien, bet apie kurio grįšime, tai šio teisės akto dinamiškas pobūdis. Ypač jeigu būtų pasirinkta direktyva, reiktų nepamiršti, kad teisės aktas ne, ne, negali būti baigtinis, nes e, technologijos pažanga vyksta, atsiranda naujų galimybių, naujų operatorių ir todėl pagal šį teisės. Šis teisės aktas turėtų palikti galimybių visą tai apriepti antriniuose teisės aktuose, kurie bus rengiami po to. Taip pat nepamiršti, kad e, deleguo, deleguotosios e, teisės aktai numato nemažai galimybių, ypač kalbant apie techninio pobūdžio e, teisės aktus. Direktyvos atveju tai dar netgi aktualiau nei reglamento. Aš tikiuosi, kad parlamentas to nepamirš. Ačiū. Grazie. La parola al kolega Beletta per le conclusioni. Žodis teikiamas dar ponui Beletui apibendrinti diskusiją išsakytas mintis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasistengsiu viską pasakyti per likusias penkias minutės. Pirmiausia, noriu padėkoti kolegams ir komisijos atstovui. Galbūt mm, pastarosios pastabos dėl dėl dinamiškumo ir to, kad būtų atsižvelgiama į galimą evoliuciją. Aišku, mes esame tam atviri. Komisijos įgaliojimai galbūt yra šiek tiek per platus. To, to ko prašo komisija, yra šiek tiek per platus e, įgaliojimai galbūt, e, bet mes dar apie tai galvosime. Kas buvo sakoma, kad reikia aiškaus e, institucijų kompetentingų institucijų apibriešties yra, aišku, labai svarbu šiame projekte. Reikia užtikrinti, kad jos būtų nepriklausomos nuo kitų įtakų. Ir tai reikia užtikrinti direktyvos e, mastu. Tai yra labai svarbu. Kaip sakė komisija, kiti kolegos yra pateikę pakeitimų šią prasme, tai tikrai mes rasime sprendimą dėl apibriešties ir kompetentingų institucijų vaidmens. Dėl direktyvos ar reglamento, manau, kad e, su pagarba žaliesiems e, kolegoms e, yra teikiama pirmenybė mm, reglam, reglam, reglam, direktyvai, tai yra ne reglamentui, o direktyvai. Teikiama pirmenybė, taigi ir taryboje taip pat. Darbuotojų dalyvavimas. Žinoma, nereikėtų dubliuoti to, kas jau egzistuoja teisės aktuose, bet galbūt komisijos pasiūlymas yra geras. Aiškiau išimant tai iš priedų ir integruojant į straipsnius, aiškiai pasakyti visam pasauliui, kad rinkti atstovai turėtų būti atstovaujami Tai būtų gerai ir darbuotojų saugumui ir aplinkai. Kągi dar čia pamiršau. Ponios Ford pasiūlymas be poveikio vertinimo atlikto komisijos tarnybų paprašyti parlamento tarnybą atlikti tokį atskirą poveikio vertinimą nepriklausomą kabutėse. Žinoma, galima apie tai pagalvoti. Tai pasiūlymas yra visai geras. Kaip dėl standartų e, bendrovėms už ES ribų, tai yra klausimas dėl pasaulinės atsakomybės. Klausimas yra, ar reikia pasakyti, kad jos privalo taikyti Europos standartus už ES ribų, ar reikia skatinti jas tai daryti. Nes mes neturime teisinės kompetencijos priversti jas tai daryti. Kai kurie kolegos sako, kad mes turime tą teisinę galę, nes tai daroma kituose dokumentuose, galbūt turėtume paklausti teisės tarnybos, e, paprašyti teisės tarnybos mums pasakyti, kaip čia yra. Žinoma, pamiršau turbūt e, kelią, kelią, vieną kitą dalyką, tačiau, ponia pirminkė, kaip jau pradžioje sakiau, šešėlinių pranešėjų posėdis įvyks trečiadienį ir mes e, būsime atviri visiems kitiems pasiūlymams. Tikiuosi, kad susitikimas bus konstruktyvus. E, tokia konstruktyvi atmosfera dėl šio svarbaus teisinio pasiūlymo yra svarbi. Ir mes pasidarbuosime iki spalio 9 dienos, kaip numatyta, kada vyks balsavimas čia komitete. Ačiū. Grazie, kolega Belet. Allora, come... Ačiū, kolega Beletui. Kolega pats minėjo, kad komitete balsuosime antradienį spalio 9 dieną. Baigiame svarstyti šią darbų tvarkės dalį. Prieš pradedant balsavimus, padarykime poros minučių pertrauką. 16 val. yra numatyta pradėti balsavimus. Taigi, steiksime visiems galimybę atvykti į salę, palauksime dar porą minučių. Köhen-Wortfinale, was gesehen nach Schul-Budgets, aber das ist unser Job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 Bene, allora possiamo iniziare il voto, facciamo un... E pradėkime balsavimus, atlikime bandomai balsavimą, kad įsitikintume, kiek komiteto narių dalyvauja. Taigi pradedame bandomai balsavimą. Mm -hmm. Balsuoti baigiame. Taigi galime pradėti dabar tikrus balsavimus. Kolego Giu Pone Delkustijų jį pavaduoja. Pradėkime. Kai jau būsite pasirengę dėl 81-ojo, kas už prieš susilaikė atmestą. 82 pakeitimas už prieš susilaikė atmestą. 83 už prieš susilaikė atmestą pritarta, 84 už prieš susilaikę atmesta, 85 už prieš susilaikę. Manau, kad pritarta, bet geriau pasitikrinkime elektroniniu būdu, balsuoti pradedame dėl 85 pakeitimo. Balsuoti baigiame. 18 už 27 prieš atmestą. 86 ir 7 identiški, kas už prieš susilaiko atmestą. 88 už prieš susilaiko atmestą. 89 ir 90 kartu už prieš susilaiko pritarta. 91 ir 2 kartu už prieš susilaiko pritarta. 93 už prieš susilaiko pritarta. 94 už prieš susilaiko pritarta. 95 už prieš susilaiko. Manau, kad pritarta, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 26 už 20 prieš pritarta, 96 už prieš susilaiko atmesta, 97 už prieš susilaiko atmesta, 98 99 kartu už. Ne, balsuojame tik dėl 98, kas už prieš susilaiko pritarta. 95 atkrinta, kas už šimtąjį, kas prieš susilaiko atmestas, septintasis už prieš susilaiko pritarta, aštuntasis už prieš susilaiko pritarta, šimtas pirmasis už prieš susilaiko pritarta, devintasis už prieš susilaiko pritarta, dešimtasis už prieš susilaiko pritarta pritarta. 102 už prieš susilaiko pritarta. 103 už prieš susilaiko atmesta. 11 už prieš susilaiko pritarta. 104 už prieš susilaiko pritarta. 106 už prieš susilaiko Atmestas 107 už prieš susilaiko. Dėl 106 balsavome, dabar dėl 107 balsuojame. Už prieš susilaiko. Pritarta 108 už prieš susilaiko. Atmestas 109 už prieš susilaiko. Atmestas 110 už prieš susilaiko pritarta 111 už prieš susilaiko atmesta. Bet tikrinamės dėl 111 elektroninių būdų, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 23 už 22 prieš. Atsiprašau, bet uh, reikėjo pastikrinti, taigi pritarta. 112 už prieš susilaiko atmesta, 113 už prieš susilaiko pritarta, 114 už prieš susilaiko Pritartas 115 už prieš susilaiko. Pritartas 116 už prieš susilaiko. Atmesta 117 už, prieš susilaiko. Pritarta 118 už, prieš susilaiko. Atmesta 119 už, prieš susilaiko. Pritarta 110 už, prieš susilaiko. Atmesta 121 už, prieš susilaiko atmesta, 122 už prieš susilaiko atmesta, 123 už prieš susilaiko pritarta, 124 už prieš susilaiko pritarta, 125 už prieš susilaiko pritarta, 126 už prieš susilaiko atmesta. 127 už, prieš susilaiko pritarta, 128 už, prieš susilaiko pritarta, 129 už, prieš susilaiko pritarta, 130 už, prieš susilaiko pritarta, 131 už, prieš susilaiko pritarta, 132 už, prieš susilaiko pritarta, 133 už, prieš susilaiko pritarta, 140 už prieš susilaiko pritarta, 135 už prieš susilaiko atmesta, 136 už prieš susilaiko atmesta, 137 už prieš susilaiko atmestas, 138 už prieš susilaiko atmestas, 139 už prieš susilaiko atmestas, 140 už prieš susilaiko atmestas, 141 už prieš susilaiko atmestas 142 už prieš, susilaiko pritartas 143 už prieš susilaiko atmestas 144 už prieš susilaiko pritarta 145 už prieš susilaiko pritarta 147 už prieš susilaiko atmestas 148 už prieš susilaiko pritarta 149 už prieš susilaiko pritarta, 150 už, prieš susilaiko atmestas, 151 už, prieš susilaiko pritarta, 152 už, prieš susilaiko pritarta, 153 už, prieš susilaiko atmestas, 154 už, prieš susilaiko atmestas, 155 už prieš susilaiko pritarta, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu, nes truputėlį abejoju, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 26 už 20 prieš pritarta, 156 už prieš susilaiko atmestas, 157 už prieš susilaiko pritarta, 158 už prieš susilaiko pritarta, 159 už prieš susilaiko pritarta, 160 už prieš susilaiko pritarta, 161 už prieš susilaiko atmesta. 162 už prieš susilaiko pritarta, 163 už prieš susilaiko pritarta 164, už prieš susilaiko pritarta 165, už prieš susilaiko pritarta 166, už prieš susilaiko atmesta. 166 norėtumėte pasitikrinti, gerai. Pradedame balsuoti dėl 166. Balsuoti baigiame. 20 už 28 prieš atmestą. 167 už prieš susilaiko atmestą. 168 ir 9 identiški už prieš susilaiko pritarta. 170 už prieš susilaikų pritarta 171, už prieš susilaikų pritarta 172, už prieš susilaikų pasitikrinkime, balsuoti pradedame. Dėl 172 balsuoti baigiame. 21 už 27 prieš atmesta, 173 už prieš susilaiko atmestas 174 už, prieš susilaiko atmestas 175 už, prieš susilaiko pritarta 176 ir 7 identiški, kas už, prieš susilaiko. Atrodo, kad pritarta, bet pasitikrinkime, kad šventame klaidų. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 35 už 13 prieš pritarta. 178 už prieš susilaiko atmestas 179 už prieš susilaiko atmestas 180 už prieš susilaiko atmestas 181 už prieš susilaiko atmestą 180. Šimtas aštuoniasdešimt pirmasis, dėl jo tikrinamės, balsuoti pradedame. 7 už, 41 prieš, atmesta. Taigi atmestas 181, 182 už, prieš susilaiko atmestą. 184 <clears throat> už prieš susilaiko atmestas 183 už prieš susilaiko atmesta 185 ir 86 identiški, kas už prieš susilaiko pritarta. 188. Norite pasitikrinti dėl 185 ir 186, prašau, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. 27 už 20 prieš pritarta. Taigi dabar balsuojame dėl 188, kas už prieš susilaiko atmesta, 189 už prieš susilaiko atmesta, 190 už prieš susilaiko pritarta, 191 už prieš susilaiko pritarta 192 už, prieš susilaiko pritarta 193 už, prieš susilaiko atmestas 194 už, prieš susilaiko pritarta 195 už, prieš susilaiko atmestas 126 už, prieš susilaiko atmestas 197 už prieš susilaiko pritarta, 198 už, prieš susilaiko atmesta, 199 už, prieš susilaiko atmesta, 200 už, prieš susilaiko pritarta, 201 už, prieš susilaiko atmesta. 102 ir 3 e, identiški, už prieš susilaiko atmesta, 104 už prieš susilaiko atmesta, 205 už prieš susilaiko atmesta, 206 už prieš susilaiko atmesta, 207 ir 8 identiški už prieš susilaiko pritarta, 209 už prieš prieš susilaiko pritarta, 210 už prieš susilaiko pritarta, 211 už prieš susilaiko atmesta, 212 už prieš susilaiko atmesta, 213 su žodinė pataisotas už prieš susilaiko pritarta. 214 už prieš susilaiko atmesta, 215 už prieš susilaiko atmesta, 13 už prieš susilaiko pritarta, 14 už prieš susilaiko pritarta, 15 už prieš susilaiko pritarta, 16 už prieš susilaiko pritarta. 216, 17 ir 18 identiški, kas už, prieš susilaiko atmesta, 219 už, prieš susilaiko pritarta, 220 už, prieš susilaiko atmesta, 221 už, prieš susilaiko pritarta, 222 už, prieš susilaiko pritarta, 223 už prieš susilaiko pritarta, 224 už prieš susilaiko atmesta, 225 už prieš susilaiko atmesta, 226 už prieš susilaiko atmesta, 18 už prieš susilaiko atmesta. Pritarta 227 už prieš susilaiko. Pritarta 228 už prieš susilaiko. Atmesta 229 už prieš susilaiko. Pritarta 19 už prieš susilaiko. Atmesta 231 už prieš susilaiko atmesta, 20 už prieš susilaiko pritarta, 21 už prieš susilaiko pritarta, 22 už prieš susilaiko pritarta, 23 už prieš susilaiko pritarta, 24 už prieš susilaiko pritarta, 25 už prieš susilaiko pritarta. 232 už prieš susilaiko pritarta, 233 už prieš susilaiko atmesta, 234. Ne 235 už prieš susilaiko pritarta, 236 už prieš susilaiko pritarta, 237 už prieš susilaiko pritarta, 238 už prieš susilaiko pritarta, 239 už prieš susilaiko pritarta, 240 už prieš susilaiko pritarta. Pirminkit, atsiprašau. Reikia balsuoti mm, dėl 234, kas už, prieš susilaiko atmesta mano nuomonė, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu, balsuoti pradame. Balsuoti baigiame. 23 už 24 prieš vieno balso persvarą atmesta. Netyčia atspėjau, sako pirmininkė. 241 už prieš susilaiko pritarta 242 už prieš susilaiko pritarta 243 už prieš susilaiko pritarta, 244 už, prieš susilaiko pritarta, 245 už, prieš susilaiko pritarta, 246 už, prieš susilaiko pritarta, pirmasis kompromisas pakeitimas už, prieš susilaiko pritarta, antrasis kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 33 pakeitimas už, prieš susilaiko pritarta. 34 5 už prieš susilaiko pritarta. 36 už prieš susilaiko pritarta. Tikrinamės dėl 36. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 33 už 15 prieš pritarta. Ar balsavome dėl 35 klausimas iš salės, dėl 36 balsavome. Dėl abiejų. Iš pradžių dėl 35, po to dėl 36. 37. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 38 už, prieš susilaiko atmesta 39 už, prieš susilaiko pritarta 44 už, prieš susilaiko atmesta 45 už, prieš susilaiko atmesta 46 už prieš susilaiko atmesta 47 už prieš susilaiko pritarta 48 dėl 47 tikrinamas elektroniniu būdu. Baigime balsuoti. Dabar tikrinamės dėl 47 buvo paprašyta pasitikrinti dėl 47 pakeitimo. Turime iš naujo pakartoti balsavimą, nes e, nesusipratimas tam tikras įvyko, taigi tikrinamės balsavimo rezultatus dėl 47 pakeitimų, pradedame balsuoti. Balsuoti baigime. 37 už 11 prieš pritartą. 48 kas už prieš susilaiko atmesta. Pirmasis už prieš susilaiko pritarta. 49 už prieš susilaiko atmesta. 50 už prieš susilaiko pritarta. 51 už prieš prieš susilaiko pritarta, antras už prieš susilaiko pritarta, 52 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 53 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, 54 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 55 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 56 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta prieš susilaiko atmesta, trečias su žodinė pataisa, kas už prieš susilaiko pritarta, 52 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 57 už prieš susilaiko pritarta 58, už prieš susilaiko pritarta 59, už prieš susilaiko pritarta trečias kompromisas, už prieš susilaiko pritarta, ketvirtas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, penktas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, šešiasdešimt antras pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, šeštas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, šešiasdešimt trečias pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, šešiasdešimt ketvirtas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, šešiasdešimt penktas pakeitimas už prieš prieš susilaiko atmestas 66 pakeitimas už prieš susilaiko atmestas 67 už prieš susilaiko atmestas 68 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta 69 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta 70 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta 71 pakeitimas už prieš susilaiko atmestas 73 ir 74 identiški, kas už. Ne, tik dėl 73 balsuojame, pirmininkas įprašo, 73, kas už, prieš susilaiko atmestas 74, už, prieš susilaiko pritarta, 75, už, prieš susilaiko pritarta, 76, už, prieš susilaiko pritarta. Tikrinamės dėl 76, prašau. Balsuoti baigime. 40 balsų prieš, 8 už, atmestas 76 77. Už prieš susilaiko pritarta. 79. Kas už prieš susilaiko atmesta. 80. Už prieš susilaiko pritarta. Gautinis balsavimas elektroniniu būdu pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame. 46 prieš 2 susilaikė, pritarta, sveikiname pranešėją. Dabar kitas pakankamai ilgas balsavimas dėl pana Balčyčio pranešimo. Jei pasiruošę, tuomet pradėkime iš karto balsuoti. Balsuojame dėl pono Balčyčio nuomonės. 30 pakeitimas, kas už, Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 31 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 32 už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 33 už. 34 už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 37 už. Tikriname 34 pakeitimą elektroniškai. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 28 už, 19 prieš, pritarta. Dabar 37 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Man atrodo, kad atmesta, bet reikia patikrinti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 38 pakeitimas. Už, prieš, susilaikę, atmestas. 39 pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmestas. Penktas pakeitimas dėl kelių dalių. Pirmoji dalis. Nusiprašau, dabar dėl 40 dar reikia balsuoti, kas už, prieš, susilaikę, pritarta. Penktas pakeitimas dėl kelių dalių. Dėl pirmos dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmestas. Trečioji dalis už, prieš, susilaikė, atmestas. 41 pakeitimas dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 42 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtintas. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. 43 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atvirtintas. 49 už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 51 už, prieš, susilaikė, pritarta. 52 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. Septintas kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 55 pakeitimas už, prieš susilaikė pritarta. 56 pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. 63 pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. 64 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. 69 už, prieš, susilaikė, atmestas. 70 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. 72 už, prieš, susilaikė, atmestas. 74 už, prieš, susilaikė, pritarta. 75 už, prieš, susilaikė, pritarta. 77 už, prieš, susilaikę, atmestas. 8 kompromisas už, prieš, susilaikę, pritarta. 81 už, prieš, susilaikę, atmestas. 83 už, prieš, susilaikę, atmestas. Patvirtintas atrodo, bet reikia patikrinti elektroniškai. Balsuojame dėl 83 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Iš tikrųjų jis patvirtintas. 84 už, prieš, susilaikę, patvirtintas. 85 už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penkioliktas pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. Antras kompromisas už, prieš susilaikė patvirtintas. Trečias kompromisas už, prieš susilaikė patvirtintas. 21 pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtintas. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaikė patvirtintas. Trečias pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtintas. Penktas kompromisas už, prieš susilaikė patvirtintas. Šeštas kompromisas už, prieš susilaikė patvirtintas. 27 pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. Penktas kompromisas už, prieš, 28 pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtintas. Ir dabar gautinis balsavimas, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Mm. 40 balsavo už, 6 prieš, 2 susilaikė. Ačiū. Dabar šešis balsavimas dėl ponios Hercog nuomonės. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas. Antrasis už, prieš, susilaiko atmestas. Elektroninis patikrinimas dėl antro pakeitimo. Pradėjome balsuoti. Balsavimas baigtas. 22 už, 24 prieš atmestas. Trečiasis pakeitimas už. Prieš susilaiko. Pritarta. Ketvirtasis už prieš susilaiko pritarta. Penktasis už, prieš, prieš susilaiko patvirtinta. Šeštasis už, prieš susilaiko pritarta. Septintasis už, prieš susilaiko pritarta. Devintasis už, prieš susilaiko atmestas. Dešimtasis už, atsiprašau, aštuntasis už, prieš susilaiko atmestas. Dešimtasis už, prieš susilaiko pritarta. Vienuoliktas už, prieš susilaiko pritarta. Dvyliktas už, prieš susilaiko atmestas. Tryliktasis už, prieš susilaiko atmestas. Keturioliktasis pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko atmestas pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, pritarta. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaiko, pritarta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaiko, pritarta. Šešioliktasis už, prieš, susilaiko, atmestas. 23 už, prieš, susilaiko, atmesta. 22 už, prieš, susilaiko, pritarta patikrinsime dėl 22 pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. 20 pritarta. 20 atsiprašau, 24 už prieš susilaiko pritarta. Trečiasis kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 25. Pirmoji dalis už, prieš susilaiko atmesta. Antroji dalis už, prieš susilaiko atmesta. 27. už, prieš susilaiko atmesta. 302 už. Ne, Dėl 26 nebalsuojame. Bet dėl 28 už. Ar tikrai? Minutę patikrinsime. Perinam prie 32. Už, prieš susilaiko atmestas. 33 už, prieš susilaiko atmestas. 34 už, prieš susilaiko pritarta. 35 už, prieš susilaiko pritarta. 36 už, prieš susilaiko atmestas. 37 už, prieš susilaiko atmestas. 38 už, prieš susilaiko atmestas. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. 39 už, prieš susilaiko atmestas. 40 už, prieš susilaiko atmestas. 43 už, prieš susilaiko pritarta. 44 už, prieš susilaiko pritarta. Galutinis balsavimas rašo. Norėčiau padaryti pareiškimą, atrodo, kad šis komitetas sutarė, kad jeigu norime siekti augimo, darbo vietų ir investicijų, tuomet tarybos signalas turi būti toks pats, o mūsų galtinio balsavimo signalas yra toks. Mes norime gauti visus pinigus e, moksliniams tyrimams, Connect Europe priemoniai, to mes norime ir dėl to balsuojame. Galutinis balsavimas. Pradame balsuoti. Balsavimas baigiamas. 43 už, 4 prieš, 1 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Toliau. Prie pono Biutikoferio nuomonės Tik tai vienas balsavimas, galutinis balsavimas. Dėl nuomonės pradame balsuoti. Balsavimas baigiamas. 39 už, 1 prieš, 3 susilaikė. Baigiame balsavimą. Ačiū visiems. visiems, kurie dalyvavo e, balsavime. Toliau atsir klausimas. Na, padarykime trumpą pertraukėlę, kad kolegos galėtų išeiti, kurie nori išeiti. Bene, allora la parola, la parola alla collega Jordan, prego. Taigi, žodis ponė Jordan dėl ACER delegacijos. Delegacija lankėsi Ljubljanoje rūpiučio mėnesio pabaigoje. Tai buvo pirmas tokio pobūdžio vizitas į šią agentūrą. Agentūra Liublianoje veikia jau maždaug metus. Delegaciją sudariau aš, Klaudas Turmes ir Alin Smith, Vasilija Tovonik iš sekretariato ir asistentė Špėla Maison. susitikome su direktoriumi Alberto Patočnygu, taip pat su reguliuotojų tarn... valdybos pirmininkų lordų Mogų ir administracinės valdybos pirmininkų ponų Piotrų Vozneku. Vizito metu mus lydėjo Europos parlamento atstovai, administracijos atstovai. Susitikom, kalbėjomės apie vidaus rinkos gyvendinimą. dar kartą kalbėjomės apie vidaus rinkos kūrimą elektros ir dujų srityje. Taip pat kalbėjomės apie planus susijusius su energetikos sistemų plėtojimu. Taip pat aptarėme ryšius tarp ACER ir kitų reguliavimo tarnybų ir Europos parlamento. Labai trumpai tarsiu keletą žodžių apie tuos sustikimus. Pirmiausia, dėl vidaus rinkos įgyvendinimo. Kaip žinote, politinis tikslas yra įdėkti vidaus rinką iki 2014 metų. Direktorius Patočnygas detaliai pateikė savo veiklą šioje srityje. Jie rengia gairias tinklams. Šios gairės yra pagrindas, kurio pasiremiant EMSO parengs kodeksus elektros ir dujų rinkoms, o kodeksai bus patvirtinti komitologijos būdu. Atsar pagaliau pateiks savo nuomonę. Elektros srityje e, taip pat vyksta darbas rengiant kodeksus. Darbas vyksta sklandžiai. Manoma, kad iki 2013 metų darbas bus baigtas. Dujų srityje procesai yra kur kas lėtesni. Šiemet e, Madrido forume tik tai patvirtintas sprendimas parengti kelio gairias, tačiau darbas kol kas vėluoja. Kitas rytis, kita tema, apie kurią kalbėjomės nemažai, yra remit dėgymas. Tai yra reglamentas, kurį tvirtiname šios kadencijos metu. Priminsiu, kai reglamentas bus įdėktas, jis neleis piknaudžiauti rinką ir sukčiauti. Tai bus didžiulis iššūkis. Pasak ACER agentūros, tai yra vienas iš didžiausių iššūkių, su kuriuo jie susiduria. Ir jie tikisi, kad kasdien jiems reikės patikrinti apie 500 tūkstančių sandorių jų kompiuterių sistema turės apdoroti visus tos sandorius. Be to, maždaug šimtas sandorių per dieną turės būti apdoroti žmonių. Dėl to remit dėgymas yra didelė užduotis susijusi su programinės įrangos ir aparatinės įrangos įsigijimu. Tam reikia taip pat papildomų darbuotojų, tačiau numatytas biudžetas yra per mažas E, darbuotojų skaičius kol kas matytas yra taip pat per mažas. Mūsų komitetas rugsėjo pradžioje patvirtino atsar biudžetą. Mes patvirtinome didesnį biudžetą maždaug 3 milijonais ir aš tikiuosi, kad pavyks įtikinti kolegas biudžeto komitete, kad jie taip pat patvirtintų šį skaičių, kad galėtume išvengti problemų įsigijant e, kompiuterinę įrangą ir programinę įrangą. Tačiau žmogiškiai ištekliai vis tiek liks problema. Jie mano, kad jiems reikės maždaug 50 žmonių atlikti šias užduotis pagal reglamentą. Tačiau finansinėse dokumentuose numatyta tik 15 naujų darbo vietų. Toliau, kitas dalykas, kurį aptarėme, tai yra energetikos infrastruktūros paketas. Agentūra turi parengti nuomonę apie bendro intereso projektus. Čia yra taip pat nemažas iššūkis, būtent kaip užtikrinti koordinavimą tarp įvairių projektų tuo pat metu jie turi sukurti tinkamą metodiką, pagal kurią tie projektai būtų atrenkami ir vertinami. Toliau. Atsinaujančios energijos šaltinių integravimas į energetikos sistemą. Tai taip pat yra didžiulis iššūkis, kaip žinome, tai yra susijęs su gamybos šaltinių, tinklų plėtojimu, klausimais, tinkamų pajėgumų rinkose užtikrinimu. E, pasakysiu keletą žodžių apie tai dar savo pasisakymo pabaigoje. Lordas Mogas pristatė taip pat Europos e, energijos reguliuotojų bendradarbiavimo su ACER padėtį. Sakė, kad e, bendradarbiavimas su nacionalinės koordinatoriais yra geras. Taip pat turiu pasakyti, kad valdybą sudaro daugiau kaip 20 valstybių, tai yra 29 valstybės. Nacionaliniai reguliuotojai turi panašių problemų kaip ir ACIR. Finansinės krizės metu joms teko atlikti daugiau darbo, tačiau turė, jos turėjo problemų, problemų ne, užtikrinant pakankamą žmonių lygį. Kalbėjimas apie bendravimą tarp parlamento ir ACR, kol kas e, bendravimas geras ir tikimės, kad pavyks geriau dar panaudoti esamas galimybės. Susitikome taip pat su darbuotojais, iš tiesų su visais ACER darbuotojais. Jie visi buvo pakviesti į susitikimą su mumis. Susitikome jų didžiausioje salėje, dalyvavo beveik visi ir man tai padarė didžiulį įspūdį. Jų atsidavimas padarė įspūdį, jie tikrai nori tinkamai atlikti savo darbą. Baigdama norėčiau pateikti tam tikras rekomendacijas komitetui. Tikiuosi, kad šios rekomendacijos bus taip pat aptartos ir koordinatorių posėdėje. Sustikimo pabaigoje mes padarėme tam tikras išvadas. Mes pasakėme, jog norėtume, kad kontaktai tarp įtrė komiteto delegacijos bendradarbiavimui su ACER ir agentūros būtų gyvesni. Buvo pasiūlyta surenkti 2-3 posėdžius, tačiau galiausiai nutarėme pasiūlyti 2 susitikimus per metus. Tokių susitikimų metu galėtume, ta, galėtume apsikeisti patirtimi. Atsar mus informuotų iš anksto, kaip jų nuomonė kokią įtaką turėtų nauji teisėkuros pasiūlymai jų darbui. Taip pat buvo pasiūlyta surinkti daugiau susitikimų su administracinės valdybos atstovais. O trečiasis pasiūlymas buvo ITRE komitetui geriau panaudoti agentūrose esamas žinias, sukauptas žinias. Mes prašėme e, jų, kad jie pateiktų savo nuomonės, jie paminėjo, kad jie mielai tai padarytų. Taip pat surengėme spaudos konferenciją ir pasinaudodama šią progą norėčiau pasiūlyti, kad Europos parlamento biurai visada renktų spaudos konferenciją, kai komiteto delegacija apsilanko valstybė narėje. Manau, kad ne visada tai buvo daroma. Tačiau aš labai smarkiai norėčiau tai rekomenduoti, nes dalyvavimas konferencijoje tikrai buvo gyvas. Galų galę norėčiau padėkoti visiems dalyvavusiems delegacijos vizite, ypač sekretoriatui, už puikų vizito organizavimą. Participato. Toliau Klodas Turmes kuris taip pat buvo delegacijos nariu. Ačiū pirminkė. Visų pirma, noriu pasakyti, kad e, delegacija buvo nedidelė, bet labai darbšti. Buvo labai įdomu apsilankyti su ponia Jordan jos gimtajame mieste. Tai buvo um, papildomas pliusas. Mes tikrai daug dirbome, bet manau, kad pavyko, mums pavyko daug nuveikti. Beveik viskas yra aptarta ataskaitoje. Aš norėčiau pabrėžti tai, kad ši agentūra yra labai svarbi trečiojo paketo perkelimui, ypač kalbant apie visus techninius administracinius dalykus susijusius su taisyklėmis. Mums, kaip politikos kuriejams, iškyla mm, problema, nes jeigu mums kažko nepaaiškina, mes pasimetame, nebesuprantame. Dažnai tas kai kurie aspektai atrodo labai techniniai, tačiau mes kalbame apie kelių milijardų vertės rinką ir tie visi techniniai aspektai susiję su konkrečiais politiniais argumentais. Taigi e, mes tikimės, kad atsar paklausys mūsų pasiūlymų ir pradės renkti trumpus, trumpas santraukas, paaiškindamos, su kuo susiję e, kylantis nesutarimai dėl kai kurių, dėl kai kurių kodeksų įgyvendinimo. Toliau remit direktyvos perkelimas. Mes kaip vienas iš įstatymų kuriejų turėtume prisimti atsakomybę, nes mes patvirtiname kažkokį teisės aktą. Kita vertus, mes paskui nesugebėme surasti 5-6 milijonų reikalingų eurų, kad būtų e, reikalingos lėšos kompiuteriniai įrangai, kitiems dalykams. Mes turime pasirūpinti, kad tie klausimai būtų išsprendžiami ir paaiškinti finansų ministrams. Tai jeigu po kelių metų Europos energijos mainų rinkoje bus užfiksuoti e, šios kažkokios spragos, tai paaiškės, kad taip įvyko dėl kelių milijonų eurų, kurių kažkas nesugebėjo prieš keletą metų skirti. Vyriausybės iš principo su mumis balsuoja. Uh, užtinkama vyriausybė, užtinkama rinkos valdysena, tačiau tuo pat metu mes nesugebame imtis reikalingų tolesnių žingsnių. Reikia tai labai aiškiai pasakyti visiems. Atsar agentūros metinės ataskaitos. Šiais metais agentūros atstovai atvyko ją pristatyti mums, tačiau jie atvyko birželio pabaigoje, tai jau yra nelabai tinkamas laikas, todėl manau, kad komitetas, komiteto pirmininką galėtų nusiųsti jiems raštą ir pasakyti, kad praėjusiu metu ataskaita buvo geras dalykas, tačiau ji turėtų pasirodyti gegužės pabaigoje, kadangi kitaip mums pritrūksta laiko ir galimybių tinkamai ją apsvarstyti. Jordana taip pat mm, kalbėjo apie tai, kad mums reikia atlikti savo namų darbus. Džonas koordinuoja, Jordan koordinuoja ryšius su šią agentūrą ir e, kuomet vyksta paskutinis kontaktinės grupės posėdis, uh, svarstant metų eigoje tos agentūros darbą, tai jame turėtų būti pristatoma ir metinė veiklos ataskaita. Ir taip turėtume išspręsti pastarųjų trejų metų problemą. Europos parlamentas skiria du atstovus į atsir agentūros valdymo, administracinę valdybą. Šiandien tie žmonės negali dirbti toje, tos agentūros kontaktinėje grupėje, nes parlamentas negali rasti lėšų savo biudžete, kad atsiskradinti juos į Briuselį, į tuos posėdžius. Todėl ta kontaktinė grupė ryšiams su agentūra turi apsvarstyti savo poziciją e, parlamento atstovavimo kontekste. Nes mes deleguojame du asmenis, ir paskui mes nieko nežinome apie tos agentūros darbą, o agentūra nežino, kokios, mūsų, kokios galėtų būti mūsų pozicijos. Prie šio klausimo dar reikėtų grįžti, jis turėtų būti svarstomas koordinatorių lygmenių. Ir ne itre koordinatoriai ir sekretariatas nerado sprendimo, bet e, aukštesnės parlamento administracinės struktūros nesugebėjo rasti sprendimo. Sprendimą būtina rasti. Uh, nes kitaip neužtikrinsime reikalingo sąveikos tarp mūsų atstovų ir tos agentūros. Tai tiek. Thank you, Madam uh, Chairman. Panas Čičistė, noriu pirmiausiai padėkoti poniai Jordan už jos ataskaitą ir už puikiai parengtą viešnagę, vizitą atsir agentūroje. Aš pas būčiau mielai ten vykęs, tačiau nespėjau. Keletą aspektų norėčiau išsakyti, pastebėti. Norėčiau pritarti Loma, Romanos ir Klot mintims dėl remit reglamento ir atsir reglamento vaidmens jį perkeliant tikrai negalima, tačiau uh, užkrauti agentūros papildomų darbų nenumatant atitinkamo finansavimo ir šiuo atveju buvo pabrėžta, kad uh, atsargentūrai reikia papildomų lėšų, jos nėra labai didelis tam, kad uh, agentūra galėtų atlikti šią svarbę rinkos stebėsinos funkciją. Taigi Aš pritariu jau išsakytiems argumentams, kad reikia numatyti atitinkamas biudžeto eilutes. Taip pat dėkoju Klodui už tai, kad jis man priminė, jog esu atitinkamos darbo grupės pirmininkas Manau, kad būtina išlaikyti ryšius tarp mūsų komiteto ir atsar agentūros, kuomet e, rengiame teisės, e, atitinkamą teisės aktą. Buvau pranešėjęs, e, numatėme galimybę pasinaudoti atsar kaip platformą renkti atitinkamas ataskaitas, aišku, išlaikant atitinkamą atstumą ir nepriklausomybę nuo mūsų, nuo komiteto ir aš siūliau per metus surenkti tris susitikimus su e, e, ACER atstovais, taigi reikėtų tik tai rasti tinkamą laiką šiam sustikimui ir šiais metais galbūt jau pavėlavome, tačiau galbūt padedami sekretariato galėtume atitinkamus susitikimus planuoti kitiems metams. Trečias aspektas E, apie kurį Klaudas taip pat priėmė, tai yra dėl, priminė dėl mūsų atstovų parlamento agentūros valdyboje. Nemažai sunkumų kyla dėl kelionės išlaidų atlyginimo mūsų atstovams ir du ankstesnėji mūsų atstovai atsisakė tęsti darbą, nes nebuvo patenkinti išlaidų atlyginimo mastais. Deja, komisijos reglamente yra aiškiai nustatyta, kokios išlaidos gali ar negali būti atlyginamos ir aš apgalėstauju, kad padėtis nepasikeitė. Šiuo e, mes e, svartėme įvairias galimybės, kaip šią problemą spręsti. Manau, kad vienas iš mūsų e, delegatų yra buvęs skiriaus vadovas Louis Martin, ir jis gyvena Briuselėje, galėtume jį pasikviesti komiteto posėdžius, kad pristatytų savo požiūrį agentūros darbą, kadangi jis yra parlamento atstovas. Ačiū uždėmesi. Per kitą koordinatorių posėdį manau, kad šį klausimą svarstysime. ir rengsimės kitam komiteto apsilankimui ASA agentūroje. Pone Hercu. Ačiū pirmininkė. Ilgą laiką biudžeto klausimais e, nesidomėjau. Įtrio komitete labiau domėjusi pramonės aspektais. Tačiau paaiškėjo, kad negi pramonės skaities politika, skaitmeninė politika nebus įgyvendinta, jeigu nenumatysime biudžeto. Ta pati galima pasakyti apie šią agentūrą. Ji buvo sukurta po ilgų diskusijų, ilgo teisės akto priminėjimo, priminėjimo ir mes pažadėjom piliečiams, kad mes sieksime sukurti e, visą Europą at, apimančią energijos rinką. Prisimename, kaip sunku buvo surasti balansą, ieškant, kaip steigiant agentūrą, kuri būtų primtina visiems. Tai kaip mes rengėmės įgyvendinti e, Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę, jeigu negalime surasti kelių milijonų eurų reikalingų agentūrai. Todėl turime būti, laikytis labai aiškios pozicijos, turime rasti finansinius išteklius, jeigu norime, kad agentūra pasiektų savo tikslų. Ir beveik jau baigtas 2013 biudžeto svarstymas, beveik jau netrukus balsuosime dėl jo, tačiau iki, iki šiandien nežinojame apie šią problemą. Todėl siūlau visoms frakcijoms draugė pasirašyti pakeitimą teikiamą biudžeto komitetu, pa, komitetui, pristatyti jį laiku. Ir tai būtų tinkamas laikas tai padaryti, jeigu mūsų komitetas pasirašytų, parengtų laišką ir e, raštą atitinkamą ir pridėtų jį prie pakeitimo. Tai aktualu, kalbant ir apie kitą daugiametę finansavimo programą. Nes finansavimas pirmo antraštinio skyriaus A daliai e, numatomas taip pat numatant ir priemonės e, mažinti darbuotojų kiekį personalą, tačiau politikos planų ne, nebus man, bus neįmanoma įgyvendinti, jeigu nebus žmonių, kurie galėtų juos įgyvendinti. Aš, man tikrai gaila, kad taryba galvoja tik apie savo pinigus, tačiau turime laikytis labai, labai iškios pozicijos, nes kitaip nieko nepasieksime. Grazie, la parola, signor Rubik, prego. Man ir Rubikas suteikimas žodis. Ačiū, pane pirmininkė. Manau, labai svarbu užtikrinti, kad e, atsar galėtų veikti visapusiškai, atlikti visas savo funkcijas. Puikiai žinome apie tos sunkumus susijusius su, su mūsų atstovais e, administracinėje valdyboje. Du parlamento nariai tiek daug visokių sunkumų patyrė, kad atsisakė šių pareigų ir kurį laiką Europos parlamentui valdyboje niekas neatstovavo, po to buvo paskirti du kiti atstovai, pažadėjus, kad padėtis bus e, pagerinta, tačiau nei komisija, nei parlamentas iki šiol nesugebėjo tos padėties pagerinti, nes čia kalba eina apie principinius dalykus, Kitas klausimas yra susijęs su tuo, kad ACER yra Europinė agentūra ir sudėdamoji Europos ekonominės erdvės dalis, todėl labai svarbu įtraukti jos veiklą Norvegiją, Šveicariją ir Lichtensteiną kokią nors formą, nes šiuo metu deramasi dėl energetinio susitarimo su Šveicarija. Komisijos narys Tingeris mėgina ar bando vertinti tą susitarimą ne tik kaip susitarimą energetikos srityje, tačiau apskritai kaip galimybę labiau suartėti su Šveicarija, pavyzdžiui, sprendžiant įvairius energetinius ginčius. Todėl mes siūlome e, įtraukti ir Europos ekonominės erdvės aspektai agentūros veiklą ir suteikti atitinkamą rimtesnį vaidmenį Šveicarijai. Ačiū uždėmesi. Ačiū kolegai Rubikui, panas Biutikoferis. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Norėjau tik tai be išlygų pritarti Edith Herzog pasiūlymą. Klod Turmis. Trumpai norėčiau replikuoti kolegai Riubikui. Žinoma, kad e, Šveicarija turi dalyvauti, būti susijusi su ACER veikla, tačiau Šveicarija neturi tik tai gardžiausių kasnelių atsiriekti šio pirago, reikia pirmiausiai susitarti, pasirašyti energetinį sustarimą ir po to žiūrėti, kas bus toliau, nes jeigu Šveicarija galės dalyvauti atsir veikloje nepasirašiusi susitarimą, tuomet niekuomet to nepadarys, nes Šveicarijoje esama politinių jėgų, kurios nepritarė energetinio bendradarbiavimo sustarimui su ES, taigi neturėtume dabar, e, kol dar Šveicarija nepasirašė šio susitarimo, suteikti jai visas kitas galimybės. Pirmininkė, diskusijų šiuo klausimu baigiame. Dėkojame e, visiems kalbėtams. Atvyko ponas Potošnikas, ar dar norėtų kalbėti, ar jau baigsime svarstyti šį klausimą. Dėkojame taigi visiems diskusijos dalyviams. Baigime svarstyti dabar turės klausimą apie delegacijos vizitą ACER agentūroje ir paskutinis darbo tvarkės klausimas, kurį pradėsime svarstyti. Ponios Dekastilio mūsų informuos apie ITRI delegacijos vizitą EERRI agentūrą Rygoje. Ponios Delkastylio nėra salėje, ar kas nors ją pavaduoja? Pone Andersdotter. So, um, there was a briefing sent to the committee, I guess man atrodo, komitetui pateiktas, pateikta informacijai apie delegaciją į Berek. Delegaciją sudarė ponia Plagdėl Kastilijo, ponia Trautman ir aš. Susitikome su Berek atstovais. Jie mums papasakojo, kaip jiems sekasi dirbti. Problemos ypatingos buvo susijusios su 7 straipsnio procedūra apskritai jie ja, yra patenkinti, sustikome ir su Latvijos telekomunikacijų reguliuotojų. Jie ja, pareiškė savo nuomonę apie Europos parlamentą ir institucijų darbą e, susijusi su sukčiavimu. Netyčia susitikome su Latvijos ministru pirmininku Tačiau ir pakalbėjome apie NISO veiklą. Na, parlamentas yra parengęs savo ataskaitą apie NISO veiklą. Taigi, aš nemanau, kad e, vizitas buvo kontroversiškas kokiu nors būdu. Berek e, ministrų nu, struktūra e, galbūt kai kurioms nacionalinėms institucijoms teikia tam tikrus pranašumus, tačiau vizito metu tai nebuvo per daug pabrėžiama. Ačiū. Ačiū. Pane Dėl Kastilijo turėjo išvykti, tačiau informuoja mane, kad visi kolegos turėjo gauti vizito parengtą, metu parengtą ataskaitą, taigi šiandien galime darbą baigti. Kitas posėdis yra spalio 8 dieną nuo 15 valandos. Taigi, ačiū visiems ir iki kito susitikimo.